Buenos días. Labas rytas. Pradėkime rytinį posėdį. Labas rytas visiems. Tarp savo dokumentų turėtumėte turėti darbo tvarkę. Niekas nepatikė prašymą ją keisti. Todėl aš pasiūlysiu vieną pakeitimą. Negalime rinkti antrojo vicepirmininko, nes pirmininkų suiga dar šios problemos neišsprendė. Tai yra klausimo dėl dalyvavimo šiame komitete tų narių, kurie nėra tikrieji užsienio reikalų komiteto nariai. Ir jie nėra mūsų valdybos nariai. Tai yra taisyklių klausimas, iš tikrųjų biurokratinis klausimas. E, ta kandidatė, apie kurią kalbame, ji yra pasirengusi dalyvauti mūsų darbe ir kol pirmininkų saiga neišeis iš šios aklavitės, mes negalime užbaigti formuoti valdybos. Kadangi mes šio klausimo negalime spręsti, tai jo šiandien ir neaptarimėsime. Daugiau pasiūlymų keisti darbo tvarkę nėra. Tuomet laikykime, kad darbo tvarkė patvirtinta. Turiu keletą trumpų pranešimų. Praėjusią savaitę Strasbūrė patvirtiname rezoliucijos skubos tvarka. Jūs tikriausiai jas pamenate. Parlamentas taip pat svarstė mūsų klausimus, klausimus, kuriuos mes svarstėme ir svarstysime dar kelis mėnesius. Situacija Irake ir Sirijoje, mažumų persiekėjimas, islamo valstybės klausimas, situacija Libijoje, Ukrainoje ir būtinybė griežčiau reaguoti, e, ryštingiau reaguoti dėl ebolos protrukio vakarų Afrikoje. Šio komiteto išplėstinė valdyba surengia darbo grupės posėdį kurią, kurį aš praleidau dėja dėl lygos ir turėjome susitikti su e, žmogaus teisų vyriausiai galiotiniu jungtinių tautų, ponu Lambranidis e, ir ponas Lambranidis patvirtino, kad jis atvyks į mūsų posėdį spalio 13 dieną, kad galėtų su mumis aptarti tuos klausimus, kuriuos norėtų iškelti mūsų pakomitečio nariai. Mm, kaip žinote, per paskutinį, paskutinius posėdžius, posėdžius sutarėme svarstyti verslo ir žmogaus teisų klausimą. Būtent tai, kaip verslas gerbė žmogaus teisės trečiosios šalise, tai turėtų būti mūsų prioritetinė darbos rytis. Todėl šyrit mes surengėme klausimą šią temą, temą apie verslą ir darbuotojų žmogaus teisų užtikrinimas už ES ribų. ypač kalbant apie ES bendrovės veikiančias trečiosios šalyse, kaip jos gerbė darbuotojų žmogaus teisės trečiosiuose šalise. Nemanau, kad šis klausimas pakankamai e, buvo svarstamas per ankstesnę kadenciją, nors buvo pralinkta keletas pranešimų, vieną iš jų parengė ponas Hautas, tačiau, mano gal reikia nuveikti daugiau. Manau, kad turime e, prieš pradėdami mokyti kitus, e, rodyti pavyzdį. Žinoma, ES bendrovės turi parodyti kur kas geresnį pavyzdį pačios prieš mums pradedant diktuoti kitiems, kaip reikėtų elgtis. Mums pavyko pakviesti ekspertų į šį klausimą, ekspertų, kurie šią temą darbuojasi jau seniai ir pirmasis Labas rytas. Pirmasis asmuo, kuris pasisakys, ponas Žilber Fuson Ungbo, generalinio direktoriaus e, operacijoms e, vietoje ir partnerystėje pavaduotojas iš Tarptautinės darbo organizacijos, kiti ekspertai taip pat pasisakys. Na, o dabar suteiksiu žodį tarnai darbo organizacijai ir jos atstovas mums papasakos apie savo darbą šioje srityje. Prašom. Merci beaucoup, madame la présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė, ponios ir ponai, parlamento nariai, Aš norėčiau iš pat pradžių Jums pristatyti, atsiprašyti, kad šiek tiek vėlavau ir norėčiau padėkoti už kvietimą e, dalyvauti šiuose svarbiose diskusijose apie e, darbuotojų teisės. Aš taip pat norėčiau pasveikinti parlamento narius už, su išrinkimu ar pakartotinių išrinkimų į Europos parlamentą. Savo pasisakymę aš pirmiausia kalbėsiu apie svarbiausius iššūkius susijusius su darbuotojų teisėmis globalioje ekonomikoje. Paskui pakalbėsiu apie instrumentus patvirtintus e, TDO ir paskui baigdamas e, pakalbėsiu apie tai, kaip Europos parlamento nariai galėtų prisidėti prie darbuotojų teisių apsaugos besivystančiose šalise. Ponios ir ponai, būtinybė užtikrinti e, subalansuotą globalizaciją yra akivaizdi kiekvieną dieną. 2003 metais TDO e, patvirtino darbuotojų teisės ir daugia nacionalinės įmonės yra labai svarbus veikėjai keičiant globalizacijos procesą. Šeš, tokios įmonės gali stimuliuoti ekonomikos augimą, e, priimančiose šalise ir suvaidinti svarbu vaidmenį perkeliant kapitalą ir kompetencijas per sienas, taip pat kaip išteklius, žinias ir technologijas. Reikia stebėti, kad būtų gerbiami pagrindiniai darbuotojų teisų principai. Tai yra būtina ir neginčintina norint užtikrinti, kad žmogiškasis potencialas būtų išnaudotas ir taip pat e, tai prisideda prie e, ekonomikos augimo atsigavimo ir socialinio teisingumo užtikrinimo siekiant stabilios taikos. Deklaracija dėl darbuotojų teisų yra socialinio teisingumo deklaracija ir garantija. Ir jie siekiama suteikti socialinę dimensiją globalizacijai. Ir taip pat siekiama skatinti darbuotojų teisų apsaugą. Deja, žmogaus teisų pažeidinėjimai ir darbo teis, darbuotojų teisų pažeidinėjimai dažnėja. Kasmet atitinkamas komitetas, ETDO darbuotojų teisų komitetas nagrinėja tokius pažeidimo atvejus. Praėjusiais metais tas komitetas e, nagrinėjo penkis atvejus. Šiandieną vis dar pasaulyje yra 168 milijonai vaikų, kurie dirba ir taip pat daug milijonų priverstinio darbo aukų. Migruojančių darbuotojų teisų niekas nepaiso lygybė tarp vyrų ir moterų taip pat nėra užtikrinama. Praėjusiais metais Rana Plaza e, e, pastatas sugriuvo Bangladeše ir žuvo labai daug tūkstančių žmonių, daugiausia moterų. Ši tragedija sujaudino labai daug žmonių visame pasaulyje, net Europos parlamentas pats e, šią temą surengė daug klausimų ir svarstymų. Šiandieną mūsų ekonomiką galima būtų apibūdinti konkurenciją ir labai greitai vystosi globalios tiekimo grandinės. Kaip mes visi žinome, daug produktų ir prekių, kurias šiandien vartojame, dažnai gaminamos įvairiose pasaulio šalise. Ir tiesa, kad tiek globali tiekimo grandinė, kuri uh, E, yra transnacionalinio pobūdžio, sukūrė darbo vietų, kurios yra būtinos, ypač mažiau išsivyščiusiose šalyse. Tačiau tuo pat metu ši tiekimo grandinė kelia daug nerimo dėl to, ar e, gerbiamos darbuotojų žmogaus teisės ir kitos teisės. Be to, pastarojo meto tragedijos susijusios su darbu galėjo būti iš, jų galėjo būti išvengta, jeigu būtų laikomasi nacionalinių ir tarptautinių taisyklių. Tačiau e, realybė yra labai sudėtinga. Darbo sąlygos ir profesiniai santykiai, žinoma, yra reglamentuojami nacionaliniu lygiu. Deja, daugelį e, mažas pajamas gaunančių šalių ir net pasakyčiau, kad vidut vidutinės, vidutinio išsivystimo šalise netgi. Tačiau, kur nelabai išsivyščiusios institucinės galimybės. Taigi, tose šalise, te, tose šalise teisės taikymas, jų taikymas gali sukelti daug iššūkių. Ypač tekstilės e, sektoriuje ta tiekimo grandinė labai plečiasi, yra daug e, rangovų ir subrangovų, kartais tai yra labai mažos įmonės. Ir todėl dar sudėtingiau užtikrinti darbuotojų teisės. Tarptautiniai platintojai negali ignoruoti E, darbo sąlygų, kurias užtikrina tie, jų tiekėjai, kadangi m, mm, jie dažnai griežtai kontroliuoja produktų kokybę, ypač tų, kurios, kurie yra parduodami jų, po jų prekės ženklų. Reikia kurti naujo tipo partnerystę su vyriausybėmis, darbdaviais ir darbuotojais, tiek vartojančiose, tiek gaminančiose šalise. Taip pat reikia bendradarbiauti su tarptautinė finansų bendruomenė. Ir čia kaip tik buvo pradėta tarptautinė programa, kuri vadinasi Better Work arba geresnis darbas kuria siekiama e, užtikrinti geresnį darbuotojų teisų taikymą, konkurencingumą ir, ir tiekimą. Manau, kad tokio pobūdžio partnerystės teikia vilties moteriams ir vyrams, kurie dirba ir kuriems būtina, kad jie, juos geriau saug, apsaug, kad jie būtų geriau apsaugoti, jų teisės būtų geriau apsaugotos. TDO yra patvirtinusi e, pagrindinę deklaraciją dėl socialinės politikos mūsų nuomonė ji dabar yra ypač aktuali. TDO deklaracija numato, kad profesiniai santykiai, darbuotojų teisiai, profsąjungas ir kiti dalykai e, padėjo pasiekti teigiamų dalykų. Pavyzdžiui, tai yra puikus būdas e, dėkti darbuotojų teisės visame pasaulyje. Iš esmės, jeigu solidarumas socialinė atsakomybė įmonių ir taip pat techninės, techninė pagalba yra svarbi, tačiau taip pat turime turėti ir aišku reglamentavimą, kuris būtų suprantamas ir subalansuotas, kad būtų tinkamai užtikrintos nacionalinės ir tarptautinės teisės ir kad socialiniai partneriai galėtų tinkamai suvaidinti savo vaidmenį siekiant konkrečios pažangos kuri būtų tvari. Labai greitai norėčiau, baigdamas, pasakyti e, kelias rekomendacijas jums, kelis pasiūlymus, kaip jūs galėtumėte prisidėti šioje srityje. Pirmiausia, manau, kad būtina ir toliau e, tęsti šviečiamąją veiklą, ar tai būtų Europos Sąjungoje, ar Europos Sąjungos santykiuose su trečiosiomis valstybėmis. Esu tikras, kad daugelis iš jūsų jau dabar aktyviai dalyvaujate šioje srityje ir raginčiau ir toliau dėti šias pastangas, nes jos jau duoda teigiamų rezultatų, ypač e, informacinėje veikloje. Antra, savo santykiuose su kitomis šalimis ar vykdant dialogą, žmogaus teisų dialogą, jūs galėtumėte pagalvoti apie būtinybę pabrėžti, kaip svarbu suderinti nacionalinius teisės aktus ir tarptautinės darbo normas, ypač kalbant apie kolektyvinių dėrybų teisę ir teisę į profsąjungas. Trečia, daugelėje e, besivystančių šalių Nacionalinių teisės aktų įgyvendinimas. yra sudėtingas. Ir todėl galbūt bendradarbiavimu su tomis šalimis būdu galima būtų pamastyti, kaip vystimo programos galėtų prisidėti prie priimtų įstatymų geresnio įgyvendinimo. Ir ketvirta, jūs taip pat galėtumėte iškelti būtino finansavimo ir techninės pagalbos klausimą, siekiant prisidėti prie laisvos priekybos plėtojimo pagal sutartis ES pasirašytas su trečiosiomis šalimis. Tai tiek norėčiau Jums pasakyti ir ačiū uždėmesi. Merci, monsieur, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Ngbo. Dėkoju, ponė Ngbo. Vėliau turėsime progos e, padiskutuoti su šio komiteto nariais. Um, al señor Stephen Benedict. Dabar sutiksiu žodį ponui Stevenui Benediktui, kuris taip pat e, atvyko ir dalyvauja šiame posėdėje. Jis yra žmogaus teisų skiriaus vadovas Tarptautinėje darbo organizacijoje. Ačiū. Pirmininkai, jums leidus kalbėsiu angliškai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad pakvietėte kalbėti šio pakomitečio posėdėje, taigi pradėsiu. Ketinu e, kalbėti iš Tarptautinės profsąjungų konfederacijos perspektyvos apie tos klausimus, kuriuos ponas Humbo jau iškėlė ką tik savo pasisakymę. Nėra jokios abejonės, kad daugelį pasaulio šalių mm, kyla grėsmė darbo teisėms. ITUC tyrimas dėl darbo teisų pažeidimų, kuriuos turiu čia prieš save, rodo, kad darbo teisėms kyla grėsmė ir iš vyriausybių pusės, kurios siekia riboti darbo teisės ir grėsmė kyla iš darbdavių. Taigi ES turi savo vidaus ir užsienio politikoje stengtis taikyti priemonės, kurios užtikrintų pagrindinių darbo teisų apsaugą. Tinkamai yra akcentuojama globalių tiekimo grandinių reikšmė. Būtent joms turime teikti didžiausią dėmesį. ES, ES ir joje esančios korporacijos turi užtikrinti, kad tie darbuotojai, kurie gamina į ES importuojamas prekes, turėtų tinkamas darbo teisės ir uždirbto uh, ir gautų tinkamą atlygį už savo darbą. Aš konkrečiai, nors ir trumpai, norėčiau pakalbėti apie tris šalis pietričių Azijoje. Norėčiau galbūt diskusijos metu daugiau pakalbėti apie Gvatemalą, bet pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie šias tris šalis. Pradėsiu nuo Birmos. Nustatytos labai griežtos uh, finansinės sankcijos šiai šaliai, jos buvo nustatytos, bet dabar panaikintos ir atsirado investicijų galimybių šioje šalyje. Ja, ir tomis galimybėmis naudojasi ir JAF ir kitos šalis. Ši šalis, Birma, dabar tapo labai patraukli, todėl kad dabar um, apie ją galvojama kaip apie uh, pigios darbo jėgos e, šalis, taigi pigios gamybos šalis ir netrukus ji galės konkuruoti su Bangladešu, viena iš populiariausių e, šalių tarp e, aprangos gamintojų. Aišku, reikalingos investicijos Birmoje, tačiau jos turi būti ir atsakingos, ir už jas turi būti atsiskaitoma, jeigu jomis siekiama realaus ekonomikos augimo. Pirmoje matome progresą, tačiau vis dar daug, ilgą kelią ši šalis turi nueiti link demokratijos ir teisės viršienybės. Dabartinė konstitucija turi labai daug trūkumų ir kariuomenė vis dar dominuoja. Um, dominuoja šalies ekonomikoje arba tiesiogiai arba netiesiogiai. Ir Kai kuriuose įmonėse uždraustos profsąjungos. Be to, profsąjungų ginčių sprendimų teisės aktai galioja ir profsąjungoms leidžiama jau registruotis, kas yra aišku labai sveikinama, tačiau šie įstatymai vis tiek yra labai netobuli ir riboja profsąjungų ir darbuotojų veiklą ir mm, esamą pažeidimų pažeidžiama tarptautinė darbo teisė, bet to nėra tinkamos teismų sistemos, kuri užtikrintų, kad e, priimti įstatymai būtų realiai įgyvendinami. Ir iš tikrųjų teisės viršienybės nebuvimas yra vienas rimčiausių problemų. ES jau e, yra sakiusi, kad e, įmonės turi laikytis labai aukštų veiklos standartų investuodamos į investuodamos Birmą. 2012 metais komisija, komisaras Degucht ir Ashton e, pasisakė dėl GSP lengvatinių tarifų sistemos ir sakė, kad dvišalė priekyba ir sažiningos sąlygos yra svarbiausi elementai padedant šaliai vystytis. 2012 balandžio 3 tarybos išvadose sakoma, kad Europos įmonių investicijos Birmoje, Mienmare turi skatinti sažiningumo standartų taikymą ir atsakingo verslo standartus. Ir taip pat daroma nuoroda į EBPO gairės tarptautinėms įmonėms, taip pat jungtinių tautų gairėms um, dėl verslo ir žmogaus teisių ir ES verslo atsakomybės uh, strategija 2012-2014 metams. Tačiau kol kas mes um, nematome, kad ES iš tikrųjų atsižvelgtų į, visus, į visą tai, kas pasakyta ir parašyta. Ir yra imamasi priemonių skatinant invest, sąžiningas investicijas, diegiant atitinkamą ataskaitų teikimo sistemą. JAV įmonės turi kasmet teikti ataskaitas dėl savo verslo veiklos Birmoje, dėl sumų sumokėtų vyriausybės institucijoms ir dėl to, kaip yra užtikrinama darbuotojų teisų apsauga bei atitinkamos procedūros. JAV išdo departamentas taip pat skelbia mm, draudžiamų ir blokuotų asmenų sąrašą. Mes tikimės, kad ES gali taikyti bent jau tokius pat standartus kaip JAV. Kiek tai, e, kai kalbama apie verslą Birmoje, griežtos atskaitomybės ir skaidrumo priemonės turi būti vystomos ir turi būti remiamasi dabartinėmis priemonėmis, tokiamis kaip jungtinių tautų gairės, EBPO gairės e, tarptautinėms bendrovėms ir tarptautinės darbo organizacijos deklaraciją. Kadangi Birma turi tikrai nekokią reputaciją žmogaus teisų srityje, tai turi būti nagrinėjama investicijų poveikis žmogaus teisų padėčiai ir um, turi būti kalbama apie ginčių sprendimo priemonės ir uh, žmogaus teisų apsaugos priemonės. Turi būti užtikrinta, kad naujos investicijos ne. Uh, apsunkintų dabar jau esančių problemų. Ir verslo įmonės, kurios investuoja ar veikia Birmoje, turi dirbti atvirai ir turi bendradarbiauti su e, profsąjungomis. Ir mes siūlytume, kad e, įvyktų parlamentiniai klausimai, kurių metu ES įmonės dirbančios Birmoje pateiktų informaciją apie savo taikomą kruopštaus tikrinimo procedūrą ir tas priemonės, kurių įmamasi užtikrinant žmogaus teisų apsaugą verslo kontekste Birmoje. Dabar trumpai apie Kambožą. Kaip žinote, ES yra didelė rinka Kambožos ekspertui. Prekybos ministerijos domenimis Kambodžos avalinės ir aprangos eksportas į ES viršė 1,8 milijonus dolerių. Tai buvo per pirmosius 2013-2011 mėnesių. E, ir šis skaičius gerokai didesnis nei per tą patį laikotarpį 2012 ir 2014 nesumažės 1,8 milijardo. E, ir yra taikoma ES lengvatinių Tarifų sistema Kambodžiai pagal eksp... viskas išskyrus ginklus taisyklę. Ir pagal lengvatinių tarifų sistemą ES taiko specialias nuostatas, pagal kurias reikalaujama taikyti realiai darbo teisų apsaugą, žmogaus teisų apsaugą. Tačiau Tarptautinė darbo organizacija jau daugelį metų kritikuoja Kambodžą už tai, kad šalis e, nuolat nesilaiko asociacijų teisės apsaugos. Šių metų sausio mėnesį Kambodžos e, vyriausybė e, smurtu užgneužė protestus, kurie kilo po to, kai buvo paskelbta minimali paskelbtas minimalus atlyginimo dydis. Daugybė darbuotojų protestavo Ir buvo daugelio organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų raginimų paleisti įkalintus 21 darbuotoją. Jie buvo neteisėtai įkalinti ir jiems nebuvo suteikta, suteiktos reikiamos medicinos paslaugos. Paskutinė teisė, darbo teisų apsaugos įstatymo versija yra dar blogesnė nei dabartiniai įstatymai. Ir jeigu nauji įstatymai būtų patvirtinti, tai jais būtų um, e, numatyti dar didesni darbo teisų apribojimai. Ir jeigu turėtų būti taikoma lengvatinė tarifų sistema, skatinant darbo teisų apsaugą, ES turi uh, realiai reikalauti tinkamų darbo teisės įstatymo vykdymo užtikrinimo. Uh, ES yra raginama dėrėtis dėl tvarumo pakto su Kambodža, tokiu pat, dėl kurio buvo susitarta su Bangladešu. ES um, įsipareigojimas laikytis ir užtikrinti darbo teisės mm, užtikrintų lyderystę toje srityje, kur jos labiausiai reikia šiandien. Ir toks paktas galėtų suvienyti visus reikiamus procesus ir iniciatyvas Ir tai būtų galima padaryti realią įtaką Kambodžoje, o ne dalinai spręsti problemas. Be jokios abejonės, Kambodža dabar eina labai pavojinga linkme ir mes tikimės, kad ES dabar jau gali imtis veiksmų, kokiu ėmėsi Bangladeše, kad e, užtikrintų savo politikos sričių įgyvendinimą ir kad neatsitiktų naujų tragedijų. Kaip aš jau sakiau, svarbiausia iniciatyva po Rana Plaza e, pastato griūties Bangladeše buvo susitarimas dėl e, statybos ir priešgaisrinės apsaugos ir e, tame susitarime dalyvauja daugybė įmonių. ES, JAF ir Tarptautinė darbo organizacija imasi įvairių priemonių, stebimas tvarumo pakto įgyvendinimas ir Taip kuriamos pažangos galimybės, tačiau nepaisančių priemonių darbuotojams vis dar sunku um, užtikrinti savo darbo teisų apsaugą Bangladeše. Ir dabar profsąjungos e, yra, jų veikla yra draudžiama eksporto zonose. Uh, ir yra draudžiamas kolektyvinės dėrybos. Tai reiškia, kad ir statybų apsauga ir priešgaisrinė apsauga, jos reikalavimai nebus tinkamai užtikrinti ir negali būti um, išvengta ateityje tragiškų įvykių. Būtina tarp, vyriausybinė, tarp vyriausybinis koordinavimas dėl didžiulės korupcijos, taip pat ir vyriausybės lygių lemia, kad atsakas į 2012 ir 2013 tragiškus įvykius buvo ne, nepakankamas. Turi būti reikalaujama, kad būtų peržiūrėtas tvarumo paktas turi būti pabrėžiama, kad nėra reikiamos pažangos šioje srityje ir kad Bangladešo vyriausybė turi imtis skubių veiksmų, jeigu, nu, nenori, jeigu nori išvengti tolesnių tragiškų įvykių. Ir taip pat turi būti užtikrinta, kad ir ES verslo bendruomenė e, imasi tinkamos atsakomybės, kad būtų laikomasi darbo teisių. Ačiū. Suteiksiu žodį poniai Rebekai Smith, kuri yra socialinių reikalų verslo Europos organizacijos atstovė. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju komitetui, kad pakvietėte Business Europe organizaciją į šią klausimą. Čia rimtas yra klausimas ir, kaip suprantu, jūs renksite seriją seminarų šio klausimu ir mes mielai dalyvautume tuose diskusijose. Aš e, pateiksiu gana bendro pobūdžio pasisakymą. Aš nesu ekspertė žmogaus teisų klausimais, kaip skirtingai nuo kitų prelegentų, turiu pasakyti, aš rengdamasi šiam pasisakymui diskutavau su darbdavių tarptautinėmis organizacijomis, kurios yra mūsų e, proliškos organizacijos, Jos dalyvauja ir jungtinių tautų darbo grupėse ir kitose struktūrose, kuriuose svarstama žmogus teisų klausimas. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad didžioji dauguma Europos bendrovių dirbančių besivystančiame pasaulyje teikia naudą ekonomikai ir visuomeniai, ar tai būtų darbo vietos, klėstėjimas, prekės ir paslaugos ar kontraktai vietos verslui. Aišku, kad yra kai kuriais atvejais trūkumų ir mes tai pripažįstame įskaitant ir darbo sąlygas. Apskritai manome, kad prekyba ir investicijos leidžia toms šalims e, pasiekti naudos. Bendrovės turi atsakomybę įvairių e, subjektų atžvilgių, ar tai būtų vartotojai, darbuotojai, akcininkai, kiti investuotojai, vyriausybės, vietos bendruomenė ir taip toliau ir bendrovių valdymas susijęs su kasdieniais sprendimais, kaip vykdyti tą, e, kaip išlaikyti tą atsakomybę. Dauguma verslo lyderių žino, kad verslo sėkmė priklauso nuo bendruomenės e, vystimosi. Ir tai tinka tiek e, namuose, kalbant apie namus ar kitas šalis. Bendrovės turi laikytis tų valstybių, kuriuose veikia įstatymų, tačiau jos turi taip pat ir moralinę atsakomybę investuodamas besivystančiose šalise. Šis klausimas yra rimtas, tos bendrovės į tai rimtai žiūri ir taiko etikos standartus e, per bendrovių socialinę atsakomybę, e, jos įtraukia socialinius, aplinkosauginius aspektus, kaip jau minėta. Ypač sudėtinga užduotis bendrovėms yra E, tvarkantis su pasaulinė tiekimo grandinė. Tai yra vienas iš klausimų, kurį mes aptarinėjame vis dažniau. Tai yra sudėtinga bendrovėmis, jie jos veikia bendrovėse, kur pagrindinių žmogaus teisės aktų, e, žmogaus teisės, teisės aktų trūksta ir į tai reikia atsižvelgti. Bendrovės vis dažniau bendradarbiauja su savo tiekėjais šioje srityje. Daugelis jų yra pasirengusios imtis veiksmų, kad laikytųsi tarptautinių ar savanoriškų iniciatyvų, pavyzdžiui, Elgesio kodeksų taikymo. Ir čia norėčiau svarbiausia, ką pasakyti, kad mes tikime, kad e, pasaulinės bendrovėms e, yra sprendimo dalis E, jos yra svarbios veikėjos e, ekonominės plėtros besivystančiame pasaulyje prasme ir mes manome, kad jos gali prisidėti pozityviai tose šalise, kur valdysena yra silpna, didinamos e, klėstėjimą, socialinius standartus, švietimo būklę. Tačiau bendrovės pačios negali išspręsti visų problemų, jos veikia tam tikroje teisinėje aplinkoje ir būtent valstybės turi užtikrinti, kad tie įstatymai ir standartai būtų įgyvendinami ir jų būtų laikomasi. Ir dabar galiu pakalbėti apie John Ruggie sistemą žmogaus teisų klausimais, kur aiškiai skiriama, e, daromas skirtumas tarp valstybės e, pareigų apsaugoti teisės ir verslo pareigų. Verslas dalyvauja rengiant standartus kartu su darbdavių organizacijomis ir taikome tą saugoti, apsaugoti, gerbti sistemą. Draugė dirbame su kitomis šalimis šios sistemos principus dėgiant ir skleidžiant ir mes manome, kad verslo atstovai yra atsidavę šiai sistemai. Junktinių tautų pagrindiniai principai yra šiuo metu įgyvendinami. Mums yra svarbu, kad bet kokie veiksmai e, nacionalinio ir tarptautinių lygmenių nekenktų ir neprieštrautų šiems principams. Ir čia apgailestavome, kad kai kurios šalis pasiūlė teisiškai privalomą sistemą, kuris reguliuotų daugia nacionalinių bendrovių darbą. Jos e, pasiekė nemažai, kad įgyvendintų šiuos principus tačiau procesas tęsiasi tik tris metus ir iš pradžių mes nenumatėme, kad iki trijų metų pabaigos visi klausimai bus išspręsti. Mes rengėme nacionalinius veiksmų planus, komisija e, rengia platformą peržiūrėti šios planus, o bendrovės rengia savo mokymo atskaitomybės sistemas ir visą tai rodo, kad einame teisingų kelių. Galima padaryti, aišku, daugiau. Ir e, aplinkos, e, įgalinčios aplinkos kūrimas, kad verslas galėtų gerbti žmogaus teisės, yra reikalingas. Mes manome, kad turėtų būti daugiau pastangų paremti tas valstybės, kurios negali e, įgyvendinti tarptautinių konvencijų. Tai jiems reikėtų teikti techninę paramą, kad jos sukurtų teisinės administracinės struktūras. Šiandien daugiausia Europos šalis yra sukūrusios nacionalinius planus. Ir mes tikimės, kad jungtinių tautų darbo grupės dėl nacionalinių veiksmų planų paskatins ir kitas šalis tokius planus parengti. Per e, Afrikos regioninį žmogaus teisų forumą e, verslo atstovai paragino vyriausybės, kad jos parengtų nacionalinius planus ir kad šalis e, rimtai žiūrėtų į savo pareigą saugoti žmogaus teisės. Aišku, kad nėra standartų, veiksmų planai dažnai skiriasi, todėl vyriausybės e, gali, turi turėti galimybę lankščiai e, spręsti problemas ir e, prisitaikyti prie savo situacijos. Pats procesas e, nepasibaigia parengus tą veiksmų planą. Turi būti numatytas grafikas įvertinti tokius nacionalinius veiksmų planus Na ir pagaliau keletas žodžių apie tarptautinę darbo organizaciją. Yra daugiau kaip 180 TDO konvencijų ir rekomendacijų e, ir jos, e, aišku, kad TDO yra tripšalė organizacija, kur e, profsąjungos ir verslas dirba kartu, kurdami standartus. Artifikuojančios šalis turi taikyti tas standartus ir Aišku, yra ir skundų procedūra, kuri gali būti panaudota prieš šalis dėl konvencijų pažeidimo, jeigu jos tas konvencijas yra ratifikavusios. Turime atminti, kad TDO konvencijos taikytinos valstybėms, o tarptautiniai darbo standartai galbūt nėra atsakymas į visas problemas. Tačiau jas reikia panaudoti sprendžiant fundamentalius darbo klausimus. Taip pat reikia plataus e, konsensuso dėl to, kad e, reguliavimas tarptautinių lygmenių yra būtinas. Reikėtų daugiau dėmesio skirti minimalioms taisyklėms visame pasaulyje, kad jas būtų galima taikyti įvairiose situacijose. Jos turėtų būti realistiškos ir praktiškai taikytinos įvairiose situacijose ir turi tikti skirtingose šalise, priklausomai nuo poreikių. Ačiū. Mrs. Smith. Ačiū, ponė Smith. Toliau e, kalbės Žeroma Šaplyje. Ne, atsiprašau. E, Veronika Die, kuri yra atsakinga už programas, ji dirba Tarptautinėje žmogaus teisės federacijoje. Dėkoju. Aš atstovauju FIDH, Tarptautinę žmogaus teisų federaciją. Ir norėčiau pakalbėti apie e, tyrimus susijusius su darbuotojų teisų pažeidinėjimo atvejais. Esame išdalinę kelias ataskaitų kopijas ir mes kalbėsime apie kelis atvejus Gerai, kad nepasirinkau tų pačių kaip kolega ponas Benediktas. Paskui pateiksiu rekomendacijas ES, kaip galima būtų gerinti situaciją. Mes rengiame tarptautinės misijas, nagrinėjame žmogaus teisų situaciją globalios mažmeninės priekybos srityje. Carrefour, pavyzdžiui, Tai su mumis pasirašė bendradarbiavimo sutartį, siekiant užtikrinti, kad tiekimo grandinės darbuotojų teisės būtų paisomos. Taigi mes siekiame vertinti žmogaus teisų pažeidimo atvejus tiekimo grandinėje, bendradarbiavome su įvairiomis vietos organizacijomis, gamybos bei verslo organizacijomis. Tada teikiame rekomendacijas, kaip minėjau, bendradarbiavame su Carrefour. Taigi mes teikiame rekomendacijas verslui, taip pat šalims ir organizacijoms. E, daugiausia dėmesio kreipiame į Azijos šalis ir į tekstilės sektorių. Pradėsiu nuo Kinijos. 2012 metų lapkritį vyko misija į Guangdong provinciją pietryčių Kinijoje. E, lankėmės gamyklose, kurios gamina globaliems prekės ženklams, aptikome e, darbuotojų teisų pažeidimų, ypač kalbant apie subrangą, taip pat skaidrumo trūkumas buvo, visiškai nebuvo jokios teisės į kolektyvinės dėrybas, socialinį dialogą ir profsąjungas e, buvo dirbami viršvalandžiai pagal Kinijos įstatymus numatoma 48 valandų darbo savaitė, bet tie, su kuriais kalbėjome, dirbo iki 60 valandų per savaitę. Taip pat e, buvo nesilaikoma nustatyto darbo užmokesčio dydžio, pažeidinėjamos darbo sutartys Taip pat nebuvo laikomasi Kinijos e, nustatytų darbo saugos ir sveikatos reikalavimų. Toliau Indija. 2013 Liepą vykome iki į Indiją. Lankėmės drabužių siuvyklas Tamil, e, Udu, Utar Pradeš ir Harijana provincijose. Pastebėjome, kad buvo žymus pagrindinių TDO konvencijų pažeidimai, trumangalį sistemą nagrinėjome. Tai yra samdymo sistema, kai jaunos mergaitės iš kaimų įdarbinamos uh, audimo verpimo cechuose ir uh, siuvyklose, kad sukauptų savo kraitį, bet jų darbo sąlygos yra pasibaisėtinos. Indijoje taip pat pastebėjome, kad beveik nėra profsąjungų, susitarimų mechanizmų. Taip pat yra daug praktinių kliūčių profsąjungoms susiformuoti. Yra ir kitų veiksnių, pavyzdžiui, nesaugus dar, darbas, darbo sąlygos, taip pat nėra darbo sutarčių, viršvalandžiai, ne, per žemė atlyginimai, taip pat diskriminavimo problemos lyties pagrindų ir migrantai taip pat diskriminuojami. 2007-aisiais vyko misija į Bangladešą. Tuomet e, buvo konstatuota, kad nėra teisės burtis į susivienimus, taip pat viršvalandžiai dirbami, netinkamas darbo atlyginimas, taip pat įvyko Rana Plaza tragedija. Žinome, kad ir toliau problemos išlieka, ypač saug, darbo saugos klausimai, taip pat e, atlygio už darbą klausimas. Taip pat e, užpuldinėjami profsąjungų lyderiai. 2013 paskelbėme ataskaitą konkrečiai apie išpolius prieš profsąjungų lyderius, pavyzdžiui, Aminul Islam užpolimas ir nužudimas ir net nebuvo tyriama ta byla. Norėčiau taip pat paminėti, nors tai ir ne visai šios dienos tema, Europoje kyla panašių problemų. Pavyzdžiui, braškių ūkiai Ispanijoje. Tarptautinė dimensija čia taip pat egzistuoja, kadangi dažniausiai marokiečiai ar migrantės moteris atvykstančios tam sezonui dirba tose ūkiuose taip pat kyla problemų Europoje, pavyzdžiui, e, teisė burtis į profsąjungos diskriminaciją ir neužtikrinamas minimalus atlyginimas. Tai, kaip matome, pažeidinėjimai ir toliau vyksta ir visa tai vyksta didėjant spaudimui žmogaus teisų gynėjams. Mes tyrimuose pastebime, kad būtent žmogaus teisų gynėjai, kurie paviešina pažeidinėjimus ir išpolius bei persekiojimą, dažnai nukenčia, kartais net būna nužudomi. Europos Sąjungos yra parengusios gairias dėl žmogaus teisų gynėjų. Kolega paminėjo Kambodžos atveju, kur į protestuotojų minę buvo paleistos kulkos, kai kas buvo įkalintas, kai kas net žuvo. Taigi, atsižvelgiant į mūsų išvadas, mes teikiame rekomendacijas. Nacionalinės vyriausybės ir vietos gamyklų savininkai ir gamintojai turėtų paisyti tų rekomendacijų. Taip pat teikiame tas rekomendacijas globaliems prekės ženklams, pagal TDO konvencijų normas, didinti skaidrumą, paisyti darbuotojų žmogaus teisių, gerinti darbo sąlygas, užtikrinti minimalų užmokestį ir darbo saugą. Tačiau pastebime, kad savanoriški elgesio kodeksai nėra pakankamas dalykas, kad būtų užkirstas kelias žmogaus teisų pažeidinėjimams, ypač tiekimo grandinėse. Kalbu ypač apie Indiją, lankydamiesi drabužių gamyklose. Uh, pastebėjome, kad tiek buvo visi pripratę prie užsienio auditorių, kad viskas buvo staigiai pakeičiama, siekiant įrodyti, kad darbo sąlygos gamyklose buvo idealios. Nors aišku, pastebėjome, kad darbuotojai negalėjo laivai, laisvai šnekėti. Kai kuriuose gamyklose yra darbuotojų komitetai, bet į tuos darbuotojų komitetus darbuotojai skiriami vadovybės, taigi tai nėra pakankamai laisvi formai. Atsižvelgiant į tai, rekomenduotume, kad būtina užtikrinti geresnį reglamentavimą ir prievalių laikymasi, tačiau manome, kad tai yra mm, šalies atsakomybė. Įmonės taip pat turi atsakomybę uh, prievalę gerbti žmogaus ir darbuotojų teisės. Jungtinių tautų pagrindiniai žmogaus teisų principai yra sava, ir, ir darbuotojų teisų principai yra pri, savanoriški, bet žinoma, kad žmogaus teisų laikytis privalo visi. galima prieš pastatyti savanoriškas ir privalomas priemonės. Ir kai kalbame apie būtinybę nustatyti išmanui privalomų ir savanoriškų priemonių derinį kalbėdamėsi su verslo atstovais, pastebime, kad kai kas sako, jog reglamentavimas būtinas, kad būtų sukurtos vienodos sąlygos traptautiniu mastu. Pavyzdžiui, Carrefour buvo pakviesti į jungtinių tautų renginį ir jie pasisakė už tai, kad būtų nustatytos tarptautinės normos. Taigi verslas taip pat skatina kai kuriais atvejais tų normų laikymasi. Rekomenduojame daugia nacionalinių korporacijų e, kilmės šalims taikyti įstatymus, kurie priverstų kompanijas taikyti privalomą tinkamą budrumą tiek dėl darbuotojų teisių įdėgymo, tiek dėl tiekimo grandinės e, sąlygų. Raginame, kad įmonės būtų skaidresnės, atskleistų savo informaciją apie kooperatyvinę struktūrą bei tiekimo grandinę, verslo veiklą ir praneštų apie įmonės e, taikomas priemonės. Taip pat reikia užtikrinti kompensacijas nukentėjusiems už, dėl žmogaus ir darbuotojų teisų pakei, pažeidinėjimų. Pakei, ES turėtų užtikrinti, kad valstybės narės taikytų būtinus teisės aktus, o taip pat e, valstybės narės ir pati ES turėtų įgyveninti solidžius veiksmų planus, įgyvendinant jungtinių tautų žmogaus teisų principus. Taip pat reikia užtikrinti, kad Europos komisija vaidintų aktyvų vaidmenį Taip pat ES turėtų užtikrinti nuoseklę politiką tarp dvišaliuose susitarimuose, dėrybose dėl priekybos sutarčių. Mes sekame, pavyzdžiui, dabar su Vietnamu, Laosu ir Egiptu sudarinėjamas laisvos priekybos sutartis – ir kreipiame dėmesį į tai, kokios nuostatos dėl žmogaus teisų ten yra numatomos. Taip pat manome, kad ES turėtų dalyvauti 2014 Liepą pradėtame žmogaus teisų procese, kuris prasidėjo žmogaus teisų taryboje, kuriame numatoma, kad reikėtų sukurti tarp vyriausybinę darbo grupę verslui dėl žmogaus teisų kad būtų e, sukurtas teisinis instrumentas žmogaus teisėms apsaugoti. Manome, kad tokia priemonė būtų papildanti nacionalinės ir regioninės priemonės taikant teisės aktus. Taigi matome, kad jungtinių tautų pagrindinių principų yra nacionalinių veiksmų planų taikymas, yra viena kita papildantis dalykai ir tai yra labai svarbu siekiant užtikrinti tarptautinės vienodas sąlygas. Ačiū. Ačiū. Ačiū Žerom Šapie. Toliau jis yra Europos koalicijos dėl socia įmonių socialinės atsakomybės pirmininkas. Ačiū už galimybę kalbėti apie mm, šį klausimą. Dėkoju, kad ir praėjusios ir šios kadencijos komitetas kreipia tokį didelį dėmesį į šį klausimą. Mūsų organizacija vienyje įvairias valstybės, valstybių narių organizacijas. Mes rūpinamės žmogaus teisų apsaugą Europoje. Žmogaus teisės Europos įmonėse ne visada tinkamai apsaugomos, yra problemų dėl teisės viršenybės, taip pat korupcijos. Uh, kyla problema dėl to, kad nėra pakankamo koordinavimo tarp įmonės būstinės ir filialų. Pasėmė net žmogaus teisų pažeidinėjimų. Ir yra bendras nebaudžiamumas tarp valstybės narės turi ginti tarptautinės žmogaus teisės įskaitant ir tai, kai privatus asmenys e, daro tos pažeidinėjimus. Kad Paryžiuje, Londone, Berlyne, Madride priminėjami sprendimai, kurie tiesiogiai turėtų veikti įmonės filialų veiklą ir e, taut, jungtinės tautos e, reaguodamos į šią problemą tvirtino pagrindinius darbuotojų teisų principus, joms pritarė ES ir dabar norėčiau su jumis pasidalinti trumpą dabartinės situacijos apžvalgą, kaip valstybės narės taiko šios principus. Ypač pabrėšiu e, du pagrindinius šių principų elementus. Pagal mus jiems skiriama nepakankamas dėmesys. Pirma, pagrindinis e, būtino budrumo principo nesilaikimas ir taip pat būtinybė rimtai, rimtai pasirūpinti teisinę kompensaciją aukoms. Jungtinės tautos ragina įmonės identifikuoti ir užkirsti kelią ir paskui e, kompensuoti neigiamas pasiekmes įskaitant ir įmonių filialus. Įgyvendinant šios, šį būtino budrumo principą, galima būtų į paveikti didelių įmonių elgesį. Pavyzdžiui, jeigu būtų reikalaujama, kad darbuotojai būtų atstovaujami įmonių valdybo, valdybose, tuomet būtų pagerinta žmogaus teisų situacija. Šis būtino budrumo principas turėtų būti įrašytas kaip privalomas, dabar jis yra tik savanoriškas. Tarptautiniai ekspertai atliko studiją, kurioje pasirodė, kad tas būtinas budrumas e, ilgą laiką buvo e, naudojamas kitose sritise Ir pagal mus galima būtų jį naudoti taip pat ir stebint tai, kaip įmonės taiko darbuotojų teisės. Taip pat prieiga prie teisingumo. E, tai yra galimybė aukoms užtikrinti teisinę kompensaciją. Tačiau tam skiriama nedaug dėmesio, ypač Europos Sąjungoje. Yra būtina pap taikyti papildomus veiksmus, pavyzdžiui, net teisinį mechanizmą, tarpininkavimo mechanizmą įmonėse ar nacionaliniai kontaktai. Tai būtų naudingi instrumentai, bet dabar jau jie egzistuoja, bet nėra pakankamai aktyvus. Šis neteisinis mechanizmas, tarpininkavimo mechanizmas gali būti tik papildomas mechanizmas, kalbant apie prieigą prie teisingumo. Dabar yra daug teisinių, procedūrinių, finansinių kliūčių, dėl kurių nukentėję negali pasinaudoti Europos teismais, kreipstis į juos, siekdami teisingumo savo šalyje arba Europoje. Dabar pras, Niderlandos ir Junktinėje karalystėje taip pat keli, kelios bylos Prancūzijoje yra pradėtos, bet jų yra labai nedaug. Man atrodo, reikia visiems kartu veikti, kad būtų pagerinta prieiga prie teisingumo. Šis klausimas yra esminis. Kliūtis šiame kontekste susijusios su ir, ir su vartotojų apsauga, su aplinkos aspektais ir manome, kad būtina, kad valstybė narė ir jos valstybės, kad ES ir valstybės narės užtikrintų geresnį šios teisės įgyvendinimą. Mūsų organizacija Europos parlamente nuo lapkričio 12 surenks aukšto lygio konferenciją, kurioje kaip tik ir bus aptariama situacija Europos Sąjungoje šioje srityje. Taip pat apžvelgsiu, kaip nuo 2011 taikoma Europos Sąjungoje pagrindiniai žmogaus teisių ir darbuotojų teisų apsaugos principai. Taip, reikia pripažinti, kad buvo padaryta nežymi pažanga, buvo šie principai integruoti į ES įmonių socialinės atsakomybės strategiją. Ir buvo pasižadėta sukurti prioritetų planą ir valstybės narės raginamos padaryti tą patį. Bet to vis dar nebuvo padaryta. Tik Trys valstybės narės yra paskelbusios tokį planą būtinas budrumas buvo inkorporuotas į kai kurias Europos reformas, pavyzdžiui, pasiūlymas dėl reglamento dėl konfliktinėse zonose gaminamų produktų. Balandžio mėnesį Europos parlamentas uh, Priėmė reglamentą dėl nefinansinių ataskaitų, įmonių ataskaitų. Įmonės dabar turės skelbti savo situaciją apie įvairias rizikas, taip pat socialinę atsakomybę ir žmogaus teisų situaciją. Bet vėlgi būtinas budrumas čia nebuvo inkorporuotas. Taip pat norėčiau paminėti ref, direkt, laisvosios rinkos direktyvos reformą. Komisija yra parengusi gairias, savanoriškas gairias, neprivalomas gairias įmonės trims konkretiems sektoriams Žvelgdamas atgal, taip pat norėčiau rezumuoti, padarydamas vieną pastabą. Mums reikia ambicingos strategijos. Ir dabar vyksta trys procesai, trys procesai teismuose, kurie galėtų nubrėžti gairias tokiai strategijai. Pirma, komisijos ankstesnė komisija nepakankamai noro turėjo imtis šios veiklos. Bendradarbiavimas tarp įvairių tarybų komisijos dabar pagerėjo išorės reikalai, priekyba, aplinkos tarnybos dabar įsijungia į šią diskusiją, bet tai negali paslėpti to, kad aukštame lygyje trūksta politinės valios kuri būtina, kad komisijos lygių būtų priimta atitinkama strategija. Antra, žmogaus teisės įmonėse 2011 buvo priimta tos taisyklės dėl įmonių socialinės atsakomybės. Ir dabar atsakomybės yra atsakingos už tai, kokį poveikį jos daro visuomeniai. Naujasis, e, naujoji ES žmogaus teisų strategija turi būti priimta kitais metais. Tikiuosi, kad ten bus e, skyrius ir apie įmonės. Taip, e, žmogaus teisės įmonėse šis klausimas integruotas į vairias e, strategijas, įvairius planus, bet šis aspektas yra nepakankamai stiprus, nepadeda integruoti darbuotojų teisių į vairius ES dokumentus. Yra neryškina riba tarp to, kas yra savanoriška ir to, kas yra privaloma. Būtina nustatyti bendrus standartus ir atsakomybę. Man atrodo, kad Europos parlamentas ir šis komitetas e, taip pat gali prisidėti ir padėti komisijai rengiančią strategiją. Taigi, raginu visus tuos, kas nori pagerinti situaciją šioje srityje, dėti visas pastangas. Aš kalbėjau apie nacionalinius planus, e, Kai kurios šalis jau paskelbė tuos planus. Italija, Ispanija, Šved... Suomija taip pat vykdo šį procesą. Kitos valstybės narės paskelbė, kad paskelbs tokius planus taip pat. Bet išnagrinėjus tuos planus matosi, kad konkrečių priemonių trūksta. Taip pat e, nepakankamai išspręsta problema, kad negalima prieiti prie teisingumo, kad prieiga prie teisingumo yra nepakankamai e, užtikrinta. Nacionalinių lygių vykstantis procesai, teisiniai procesai turės poveikį ir žmogaus ir darbuotojų teisėms ir trečiose šalise. Nes įmonės, įmonių būsnės turi rūpintis, kaip jų filialuose trečiosiose šalise rūpinamasi žmogaus teisėmis. Junknė karalystėje dabar pradėta iniciatyva dėl šio laikinės vergovės. Kai tik nedaug valstybių narių dabar yra parengusios kovos su e, išnaudojimu planus. Visi laukia, kol Europos Sąjunga imsis šios veiklos. Ir baigdamas šį pasisakymą norėčiau pabrėžti, kad šis požiūris, ši strategija yra labai fragmentuota, trūksta nuoseklumo. Ir 70 procentų padidėjo visame pasaulyje žmogaus teisų pažeidinėjimų atveju. Europos Sąjunga turi ambicingai spręsti šias problemas, tiek priiminėdamas strategijas, tiek teisės aktus. Ir ypač didelį dėmesį reikia kreipti į reformas palengvinčias, palengvinčiasias prieiga prie teisingumo ir taip pat reikia akcentuoti būtino budrumo principą žmogaus teisų apsauga nėra tik graži idėja, tai yra būtinybė, kasdienė būtinybė, kad būtų apsaugotos darbuotojų teisės. Ačiū. Merci beaucoup, monsieur Chaplier. Ačiū, panas Chaplier. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovams. O vėliau Europos išorės veiksmų tarnybos atstovams Kaip matote, kalbame apie labai platų žmogaus teisų pažeidimų spektrą. Ir kalbame apie tai, kad trūksta tarptautinių mastų taikomų priemonių siekiant kovoti su pažeidimais. Rinka globali, tačiau teisų apsauga dar neglobalizuota. Ir tai yra rimta problema. Taigi labai svarbu, kad e, ir mūsų pakomitėtis kalbėtų apie šios klausimus, šviestų visuomenė. Taigi tam reikia, kad mes turėtume visus reikiamus duomenys, informaciją Ir savo ruoštų mes galime taip pat skatinti, kad būtų priimami, atitinkami ir nacionaliniai, ir ES lyga teisės aktai. Iš tikrųjų, tai yra jautrus klausimas, kuris e, teko mūsų pakomitečiui ir kiti parlamento komitetai, sprendžiantis e, susijusius klausimus, iš tikrųjų labai pavydžiai žiūrėjo mūsų darbo tvarkę, kurią mes įtraukėme šį klausimą ir mes turėjome užtikrinti visus, kad šiame pakomitetėje mes kalbėsime tik apie darbuotojų teisės ir žmogaus teisės trečiosiose šalise. Tai reiškia, kad e, mūsų komitetas turi iš tikrųjų nuodugniai išnagrinėti būtent šiuos aspektus nes kitose komitetuose šiems klausimams bus skiriamas antrailis dėmesys. Aišku, mes e, norime užtikrinti ir laisvos rinkos veikimą ir įmonių veiklą trečiosiuose šalise, nes e, tos įmonės sukuria naudą, jos kuria pelną, tačiau dažnai tai yra nesuderinama su darbuotojų teisų ir sveikatos apsauga ir dažnai uh, nukenčia moteris ir kiti darbuotojai, kurie gyvena ir dirba vergovės sąlygomis. Taigi mūsų komitetas iš tikrųjų turi nagrinėti šias problemas ir mūsų darbas nepersidengs su kitų komitetų veikla, ponas Lapis Agiler. Pone Lochpila, Ačiū, ačiū už tai, kad e, suringėte šią diskusiją ir kad e, šiai diskusijai skirta pakankamai dėmesio, taigi mes galime išklausyti įvairius e, požiūrius, įvairias nuomonės ir kalbėti apie tai, ką galime nuveikti per artimiausius keletą metų. Aš turiu nemažai klausimų, nes tikrai noriu pasinaudoti tuo, kad dalyvauja ekspertai. Ir norėčiau pirmiausia užduoti klausimą Tarptautinės darbo organizacijos atstovams. Jūs sakėte, kad visose dialoguose dėl žmogaus teisų vykstančiose ES mes turime įtraukti punktą dėl žmogaus teisų. Ir man tikrai priimtina šis pasiūlymas, tačiau aš turiu dar vieną klausimą. Jeigu šalyje veikia profsąjunga ir ji veikia aktyviai, O mes žinome, kad daugelie šalių, daugelie šalių profsąjungos yra persekiojamas, tačiau yra nemažai aktyvistų, kurie dirba, gina darbuotojų, užtikrina darbuotojų teisių apsaugą. Ar tarptautinėje darbo organizacijoje yra imamasi priemonių, kad būtų apsaugoti tokie aktyvistai dirbantis profsąjungoje, nes galbūt kai kuriuose šalyse profsąjungoms apskritai sunku susiburti arba e, profsąjungose nedalyvauja nevalstybinio sektoriaus atstovai. Toliau dar vienas klausimas ponui Benediktui. Jūs kalbėjote apie Birmą, Kambodžą, taip pat girdėjome apie Laosą ir Vietnamą. Uh, ir kas ten yra daroma, bet mes žinome ir kokia situacija Vietname ir krevečių sektoriaus darbuotojų padėtį. Žinome, kad ten yra prievartinio darbo atveju. Galbūt ir apie tai galėtumėte pakalbėti ir mūsų žuvininkistės komitetas taip pat gali apie tai padiskutuoti, nes jie sprendžia ne vien klausimus susijusius su e, žuvimi. Uh, Ir ponas Benediktai, jūs kalbėjote apie Birmą. Galbūt iš tikrųjų mes galėtume išsakyti ir tam tikros kritikos dėl ES ir Birmos investicijų sutarties. Aš atstovauju žaliųjų frakcijai. Poveikio vertinimas žmogaus teisų požiūrių nėra suprantamas. Galbūt e, galėtumėte pasakyti, kodėl nesiekiama ambicingesnių tikslų šioje srityje. Mes nekalbėjome iš tikrųjų visiškai apie pažeidimus kai buvo aptariamas šis susitarimas ir komisija atsisakė įtraukti atitinkamas apsauginės priemonės. Europos parlamento žaliųjų frakcija pateikė pasiūlymą, kad turėtų būti numatytas privalomas ataskaitų teikimas pagal šį susitarimą ataskaitas turėtų teikti tos įmonės, kurios veikia ES. Tačiau dėja, e, mūsų nepalaikė nei socialistai, nei konservatoriai. Tai reiškia, kad e, mes vieni tik pasisakėme šį pasiūlymą, galbūt e, jis bus svarstomas per artimiausius metus. Dar vienas klausimas poniai Smith. Galbūt jūs galėtumėte daugiau pakalbėti apie tarptautinės korporacijas. Ar jūs žinote, kokia yra situacija pasauliniu mastu arba ES mastu, kiek įmonių prisima e, savanoriškus įsipareigojimus? Ir dar vienas klausimas. E, buvo kalbama apie įvairių priemonių derinį. Iš tikrųjų, jis yra reikalingas. Bet ir komisija, ir išorės veiksmų tarnyba atsisako reikalauti griežtesnių priemonių ir matome, kas, e, kaip elgiamasi Ženevoje, kaip dirba diplomatai, tos grupės, kurios reikalauja griežtesnių teisės aktų nesusilaukė palaikymo ir galbūt ir pasišorės veiksmų tarnyba pasisakys, kaip įsivaizduoja ES vaidmenį tarptautinėje arenoje, kai kalbama apie privalomas priemonės. Ir dar vienas klausimas, ponė Šiopie, galbūt aš neteisingai supratau, bet jūs kalbėjote apie tai, kaip mes galime užtikrinti aukų teisų apsaugą ar teisų gynimą ES. Ir Galbūt e, viena galimybė būtų spręsti tokius klausimus Europos žmogaus teisų teisme. Ar užtikrinti teisių, teisės gynimo priemonės regioninių lygmenių? Ir dar viena pastaba. Ponas Ševerija, jis kalbėjote dar apie vieną dalyką. Per praeitą savo posėdį mes buvome supažintinti su tyrimu dėl konflikto zonose išgaunamų mineralų ir šios šakos darbuotojų teisų apsaugos. Galbūt jūs galėtumėte uh, pakalbėti apie tai, galbūt mūsų komitetas galėtų paprašyti parengti atitinkamą pranešimą, kuriame būtų kalbama apie žmogaus teisų apsaugą šiame sektorėje. Ačiū. Taip, aš visiškai sutinku, ponė Lochpilar. Jūs uždavėte klausimus beveik visiems kalbėjusiems, kurie jūsų klausimų adresuoti Europos išorės veiksmų tarnybai, kuri pasisakys vėliau. Ponas Umbo dabar atsakys ir vėliau ponė Smith ir ponas Šabrie. Prašome atsakyti trumpai. Ačiū pirmininkė, trumpai atsakysiu į jūsų užduotą klausimą. Visiškai aišku man ir tarptautinės darbo organizacijos visiems atstovams, kad ir žmogaus teisės ir darbuotojų teisės yra susijusios. Tai yra visiškai aišku, aš netgi sakyčiau, kad darbuotojų teisės yra kaip tarsi žmogaus teisų apsaugos plano dalis. Į ką turėtume atkreipti dėmesį, tai tai, kad kai kuriuose situacijose, kai kalbame apie žmogaus teisės, galvojame daugiau apie teisės, visas išskyrus darbuotojų teisės. Ir būtent uh, Todėl labai svarbu akcentuoti, kad e, abu šie dalykai susiję. Aš e, pripažįstu, kad e, jeigu, pažiūrėjau, suimami profsąjungų lyderiai ar su jais elgiamasi taip, kad pažydžiami tarptautiniai įstatymai, tai iš tikrųjų gali būti tokių atvejų, bet e, dažnai iš tikrųjų profsąjungų lyderiai realiai gina darbuotojų teisės įvairiose kontekstuose. Taigi svarbu kalbėti apie žmogaus teisės ir darbo, darbuotojų teisės kaip susijusi dalyką. Ir dar jūs kalbėjote privalomas priemonės ir ar jų reikėtų. Tai susiję ir su tuo, ką kalbėjo mano kolegė man iš kairės, ponė Smith, dėl tarptautinės konvencijos, kuri būtų praktiškai taikoma ir panašiai. Mano nuomonė, Gal netiek svarbu kalbėti apie privalomas ar neprivalomas priemonės, svarbu užtikrinti, kad būtų įvykdomos ir įgyventinamos jau dabar egzistuojančios priemonės. Daug e, kalbama apie prievalę apsaugoti. Bet iš tikrųjų labai paprasta būtų tiesiog nustumti e, tą prievalę apsaugoti vyriausybėms. Mes žinome, kad e, vyriausybės pirmoji atsakomybė yra apsaugoti savo piliečius. Ir tai yra akivaizdu, tačiau problema ta, kad labai dažnai nėra užtikrinamas įstatymų vykdymas. Ir jeigu mes paimtume Bangladešo pavyzdį, Matome, kad iš tikrųjų vyriausybė galėtų padaryti daugiau, tą sako ir mano kolegos. Jeigu neklystų 130 milijonų gyventojų yra Bangladeše ir yra tik 60 darbo inspektorių visoje šalyje, tai Galim sakyti, kad vyriausybė turi teisę, apsau, turi prievalę apsaugoti, tačiau kaip apsaugoti, kai tokia situacija. Taigi galime sėti ir šią diskusiją ir su vystomosios pagalbos klausimais. Ačiū, ponas Benedikt. Trumpai profsąjungos daugelį šalių nedaro didelio skirtumo tarp e, profsąjungų mm, narių ir žmogaus teisų gynėjų. Ir pavyzdžiui, kai FDH siunčia misiją į Baltarusiją, mes bendradarbiaujame su jais, užtikrindami, kad būtų glaudžiai bendradarbiaujama su profsąjungomis. Taigi tas skirtumas ne visada aiškus ir ne visada profsąjungos ir pageidauja to skirtumo. Tiekimo grandinių modelis, apie kurį kalbame, būdingas daugeliu šalių galime kalbėti ir Šiaurės Pietų Amerikos šalise, Apie tokį galiojantį modelį buvo paminėtas krevečių sektoriaus atvejais ir iš tikrųjų tai yra vienas iš kraštutinių pavyzdžių, aš džiaugiuosi, kad jūs e, jį pateikėte. Daug e, Birmos gyventojų pabėgo iš Birmos ir gyvena tokiamis sąlygomis, kurios yra tokios pačios ar dar blogesnės negu jų gimtoje šalyje ir jie yra priversti atlikti priverstinį darbą ir dirbti labai blogose sąlygose. Taigi svarbu būtų nustatyti, kaip turėtų veikti atsakingai bendrovės ir taip pat ir Tailande Iš tikrųjų, tos bendrovės dažnai yra žinomos ir Europoje, ir kitur. Ir tai, aišku, nepalengvina padėties. Problema vis tiek yra sudėtinga. Kai dėl Birmos aš sutinku, ar taip pat kaip ir jūs esu nusivylęs, kad Europos parlamentas e, nesėmė svarstyti pasiūlymų dėl Europos bendrovių didesnės atsakomybės. Ačiū, ponė Smith. Ačiū. Dėl klausimo, kiek bendrovių prisima savanoriškus įsipareigojimus jeigu kalbėsime apie bendrovių skaičių, kurios naudoja tarptautinius e, instrumentus, ar tai EBPO, e ar e, Global Reporting. Tai aš neturiu skaičių, bet aišku, skaičių yra, galbūt komisija turi tuos skaičius. Jeigu kalbėsime apie tai, kiek bendrovių prisima savanoriškus įsipareigojimus apskritai, tai sunku, galbūt net neįmanoma tai sužinoti, priklauso viskas nuo to, kaip jie apibrėžia tos įmonių socialinius įsipareigojimus, ar Europos kontekste, ar ne. Aišku, yra statistikos, kiek bendrovių teikia ataskaitas apie savo bendrovių socialinę atskaitomybę, atsakomybę, kokią politiką jie naudoja. Tačiau jeigu tu netikė ataskaitų, tai nereiškia, kad netaikė kažkokių veiksmų toje srityje. Galiu susiekti su jumis galbūt e, dėl tarptautinės padėties, tarptautinių standartų, tačiau iš tikrųjų sunku tą statistiką parengti ir surinkti. Žinau, kad konsultacinių įmonių KPMG, kurie bando parengti tokią statistiką apžvalgą, remdamėsi teigiamomis ataskatomis Tačiau jeigu įmonės e, statistikos apie tai, kiek įmonių sanoriškai taiko tokius, e, tokias priemonės, sunku surasti. Pona Šaplyje. Dėl pirmojo klausimo. Dėl prieigos prie teisingumo. nėra vieno sprendimo, paprasto, vienintelio sprendimo, kuris leistų išspręsti šią problemą. Reikia veikti įvairiose lygmenyse - nacionalinėme, Europos, tarptautinėme lygmenyje. Konkurencija. E, prie, bet aišku, prieiga prie teisingumo visų pirma turi būti užtikrinta nacionaliniu lygiu. Nes kiekviena šalis kitaip organizuoja savo teismų sistemą, bet pirmasis veiksmų lygis yra labai svarbus. Yra, aišku, ir Europos kompetencijos, e, kolektyviniai veiksmai, e, teisės gynimo priemonės, taip pat e, valstybių narių jurisdikcijos taisyklių suvienodinimas. Čia jau Teisingumo generalinis direktoratas tuo rūpinasi. Taip pat e, yra regioninės alternatyvos, tai yra įvairūs e, teism, Europos teismai ir, ir tribunolai. Teismai, kurie dabar egzistuoja, turi įgaliojimus e, pagal valstybės, bet ne pagal įmonės. Taigi galbūt vertėtų pamastyti, kaip pakeisti, pavyzdžiui, Europos teisingumo teismo ir tarptautinio baudžiamojo tribunolo e, kompetenciją ir mandatą, kad jie galėtų spręsti ir su įmonėmis susijusias bylas. Tačiau tai yra, žinau, ilgas procesas bet jis gali taip pat būti apsvarstytas. Jau dabar Europos parlamente vyksta diskusijos dėl galimybės sukurti Europos baudžiamą į teismą. Antras klausimas dėl šio pakomitečio nuomonės. Aš manau, kad iš tikrųjų būtų naudinga, kad ši komitetas parengtų perspektyvą, kurią numato žmogaus teisų srityje. Ačiū. Dabar e, du, suteiksiu žodį dviems, e, dviems e, komiteto nariams, o paskui EIVT ir komisijos atstovų išklausysime, kadangi mums reikia baigti šias diskusijas po 11.15, o paskui vyks išplėstinės valdybos posėdis ponas Panseri, o paskui ponas Pagasapanduva. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Taip pat noriu padėkoti ekspertams. kurie čia pasisakė, turiu pasakyti keletą dalykų, kurie turbūt skirti visiems mūsų svečiams. Pirmiausia, ši diskusija, šią diskusiją sunku E, vesti, nes turbūt visi suprantame, kad dabartiniu metu Europoje tai šiek tiek, na, nepalanki situacija. Yra pastangų ES narėse netgi mažinti teisų lygį, nes prioritetas teikiamas e, bendrovių konkurencingumo didinimui pasauliniu mastu ir vis dažniau sakoma, kad e, žmogaus teisės kainuoja. Ir kai kalbame apie kainą, tai yra tam tikra riba. Ir tuomet merkantilistinis požiūris ima dominuoti ir daromas e, spaudimas, dėl ko e, teisės patiria eroziją. Yra didelis susiskaidimas Europoje, darbo rinkoje egzistuoja tam tikras dualizmas, yra darbo rinkų, kur E, teisės saugomas ir e, yra rinkų, kur tų teisų paisama mažiau. E, kažkas panašaus egzistuoja ir pasaulinėje rinkoje. Žinoma, ES darbuotojai nejaučia tokio teisų trūkumo, kaip galbūt yra kitur. Mano nuosava išvada yra ta, kad sunku išskirti tas individualias priemonės, kurias mes turime. Manau, kad ką galima daryti, tai sukurti tam tikrą platformą kovai su neligybė, nes tai yra vienas didžiausių problemų gerinant darbuotojų teisų apsaugą šaltinių. Galima tas darbuotojų teisės traukti į prekybos sustarimus su trečiosiomis šalimis, kad būtų bent koks nors spaudimas daromas ar tam tikras svertas būtų įmanomas. E, pavyzdžiui, transatlantinė partnerystės ir investicijų sutartis yra, pavyzdžiui, tokias sritis, kur galima tokius dalykus įrašyti. Aišku, ekonominis elementas yra svarbus išorės politikoje ir e, jį galima galbūt smarkiau išnaudoti. E, svarbu ir tai, kad e, Europoje diskutuojama apie taupimą ir augimą ir tai turi reikšmės ir likusiam pasauliu. Pone Pirinkė, galbūt iš. Aš manau, kad galbūt mes galėtume uh, pasinaudoti tą idėją ir remti e, tokią idėją e, Ekon ir, ir socialinių reikalų komitetuose, kad per ateinančius penkerius metus užimtumo e, komitetas, remtum idėją, kad e, užimtumo komitetas turi suvaidinti tam tikrą vaidmenį. Nežinau Nežinau, ar išgirsime didesnių reakcijų iš tų komitetų, tačiau galime paprašyti jų įtraukti tam tikrus dalykus į savo darbo atvarkę. Ir pagaliau dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra bendrovių vaidmuo Europos Sąjungoje ir už jos, už jos ribų. Kai kalbama apie tas vietas, kur nepaisama žmogaus teisų. Man atrodo, turime E, pabrėžti tris elementus. Turime įmonių socialinę atsakomybę, ją reikia išplėsti ir taikyti visam pasauliui. Antra, baudos ir sankcijos dėl e, šių dalykų nesilaikymo. Ir trečia, ten, kur teikiamai mokestinės galima taikyti mokestinės lengvetas, kad būtų taikoma gera praktika. Tai yra temos, kuriomis galėtume daugiau padiskutuoti ir ieškoti e, kelio į priekį. Ačiū. Toliau kita kolegė, kalbėsiu kaip galima trumpiau. E, pirmiausia, noriu padėkoti valdybai ir pirmininkiai už e, šios diskusijos surengimą, nes ji, mano nuomonė, yra labai svarbi. Puiku, kad pavyko surinkti šios ekspertus. Pasaulyje turime sugebėti ginti darbuotojų teisės. Tai nėra vien tik tai solidarumo ir teisingumo klausimas. Nors ir vien dėl to tai yra pakankami argumentai tai daryti Bet taip darydami mes taip pat giname ir savo teisės. Reikia ne tik e, pradėti diskusiją, bet ir parengti efektyvės priemonės. Aš esu nauja parlamento narė, aš dirbu taip pat vystamojo bendradarbiavimo komitete ir mums labai svarbu gauti tas ataskaitas, kurias jūs minėjote, mes jas atidžiai išanalizuotume ir trauktume į savo darbo planus geros, geros valdysinos perspektyvą, kai kalbama ne tik apie valdžią, bet ir apie privačias įmonės ir įtraukti įvairius reikalavimus į vystamosios politikos darbą. Taigi norėčiau padėkoti jiems visiems ir ir mes pasistengsime, kaip galime geriau įtraukti jūsų e, informaciją į mūsų horizontalią politiką. Na. Žinoma, aš miniu e, darbą vystamojo bendradarbiavimo komitete ir šią informaciją pasistengsime įtraukti kitų komitetų darbe. Ačiū. Vienas iš šio klausimo tikslų yra e, šias iniciatyvas perduoti ir kitiems komitetams, nes e, šie dalykai turėtų atspindėti ir kitų komitetų darbą. Ponas Užtrevičius. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti visiems ekspertams atvykusiems pas mus ir e, išsakyti savo mintis pakomitečiui. Turiu du dalykus, kur, apie kuriuos noriu paklausiu. Pirmiausia, dėl organizacijos atstovaujančios žmogaus teisų organizacijos įvairiuose ligmenyse. Kokiu mastu ES vystamoji politika teikia esminę ar matomą paramą šioje srityje Čia kalbame apie žmogaus teisų, darb, teisės, darbo sąlygas, visuomenės informavimą ir institucijai, kurie atstovauja Europos verslą. Jūs minėjote, jeigu neklystu, kad jungtinėse valstijose jungtinių valstijų verslas taiko geresnę praktiką, tai laikosi geresnės politikos linijos. Kokiu mastu Europos verslo asociacijos E, bendradarbiavome su Amerikos kolegomis, keičiantis e, patirtimi ir galbūt e, papildomą informaciją, kurią galėtų gauti iš Junktinių valstybių. Ačiū dabar. Pirmiausia, madam Veronik, čia jūsų pavardė? Čia jūsų antras vardas. Taigi, Marijon Veronik Kadie ir po to steiksiu žodį komisijos ir išorės veiksmų tarnybos atstovės. Ačiū dėl gairių. E, aš trumpai galbūt Žeromas pabaigs. Jeigu kalbėsime apie, apie žmogaus teisės, tai ES gairės dėl žmogaus teisų gynėjų, tai būtų tokios gairės, o dėl verslo ir žmogaus teisų, tai yra ES komunikatas dėl įmonių socialinės atsakomybės, kurią reikia atnaujinti Taip pat ES teikia e, reakciją dėl valstybių narių veiksmų planų, dėl jungtinių tautų gairių taikymo. Taigi yra priemonių ir ES turi teikti gairias, nes matome, kad yra tam tikra e, netitikimas tarp jungtinių tautų taikymo įvairiose instrumentų taikymo valstybėse narėse. Yra tam tikrų spragų. E, kurias reikia naikinti ir labai svarbu, kad ES teiktų tas gairias, e, nukreiptų darbą tiek komisija, tiek parlamentas taip pat. Labai ačiū. E, nežinau, sieksiu jums žodį, jeigu turite ką pasakyti. Dėl, dėl šio gairių klausimo. Iš tikrųjų, manau, kad uh, Jau keliarius metus mes vis skaidriau ir skaidriau matome, kad įmonės, nevyriausybinės organizacijos, EBPO rengia įvairias gairias, taip pat komisija ir taip toliau. Ir jau kelius metus galime sakyti, kad žinoma, galbūt dar per anksti leisti teisės aktus, Mm, kad dar neišsiaiškiname visos situacijos, bet dabar jau manau, kad mes praėjome tą etapą. Yra parengta įvairių gairių ir vadovų, kurie labai ryškiai nušviečia situaciją, ko laukia ir tikisi įmonės. Ir dabar jau atėjo tinkamas momentas, kad reikėtų imtis rimtų teisės aktų kūrimo, adekvačių teisės aktų kūrimo. Ir tas, tos savanoriškos gairės turi tam tikrus limitus. Ir būtina, kad įmonės rimtai prisimtų savo įsipareigojimus. Ir labai trumpai dabar pakalbėsiu apie tai, ką sakė ponas Panseri. Uh, kai kas. Man atrodo, kad kalbant apie žmogaus teisės, reikia kalbėti ir apie jų nesilaikymą. Įmonės mano, kad jos labai laikosi žmogaus teisių, bet mm, ir, ir kalba apie tai, kokios, kokie yra tų teisų kaštai, bet reikia iš karto įmonėms pakalbėti apie tą kainą, kai, nes, kai jos nesilaiko, ne, nepa, nepaiso žmogaus teisų, darbuotojų teisų Mm, kokias kompensacijas reikia mokėti, visuomeninė kaina, kokia yra įvairūs konfliktai sukeliamos įtampos ir taip toliau. Merci beaucoup. Bueno, están... Labai ačiū. Turime Europos komisijos atstovų. Pirmiausia, įmonių generalinio direktorato atstovų jūs teiksiu žodį. Prašom, penkias minutės jums. Ačiū pirmininkė, labas rytas. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jūs, kad iškėlėte šį klausimą ir komitete kalbate apie verslą ir žmogaus teisės. Ir šią progą norėčiau pateikti trumpą apžvalgą apie tai, kokia yra komisijos politika šioje srityje. Šiandien matome, kad tai yra sudėtingas klausimas, kuris reikalauja tam tikros partnerystės tarp disciplininio bendradarbiavimo ir todėl po to vėliau paprašysiu pakalbėti kolegų iš išorės veiksmų tarnybos ir užimtumo direktorato apie šią situaciją su žmogaus ir darbuotojų teisėmis. Kokia yra komisijos politika? Reikia propaguoti atsakingą verslą tarp Europos įmonių. Tai, aišku, papildo labai griežtą, e, tvirtą teisė, kurios aktų sistemą, kuri egzistuoja Europos Sąjungoje. Ir aš detaliau po to pakalbėsiu apie reguliavimo sistemą, kuri egzistuoja. Tačiau, ką sakome 11 metų strategijoje, yra tai, kad kai kalbame apie įmonės socialinę atsakomybę, mes norime, kad bendrovės prisimtų atsakomybę už jų poveikį visuomeniai. Tai yra sudėtingas klausimas. Kalbame šiandien apie darbuotojų teisės, tačiau nu, mes norime, kad būtų prisimta atsakomybė už aplinką, žmogaus teisės, įvairius socialinius klausimus, etinius klausimus, vartotojų e, teisės. Ir svarbu suprasti, kad ši politika nėra susijusi konkrečia e, klausimo ar sektoriumi Ji taikoma 21 milijonų ES bendrovių. Ir todėl galbūt ji papildo konkrečius klausimus ir iniciatyvas, kurios egzistuoja. Bendras požiūris yra tas, kad norime, kad Europos bendrovės laikytųsi tarptautinių e, sustarimo ar konvencijų, turime galvoje TDO, e, jungtinių tautų priemonės. Mes norime, kad būtų laikomasi e BPO E, įmonių gairių, ISIS e, standartų, ISO standartų ir kitų. Tarptautinių mastų yra labai tvirta sistema, kuri e, leidžia bendrovėms atsakingai daryti verslą. Taip pat kalbame apie reguliavimo priemonės, kurios yra savanoriškos ir privalomos, ir jų mišinį, protingą mišinį. Tai yra labai svarbu kalbame apie komisijos teikiamas gairias, jeigu kalbėsime apie mažas ir vidutinės įmonės, kurių 29 procentai yra Europos Sąjungoje, tai pavyzdžiui, jeigu įmonė turi penkis darbuotojus, ji turbūt neturi savo žmogaus teisų politikos. Reikia propaguoti supratimą, kad žmogaus teisės svarbios yra mažoms ir vidutinėms įmonėms. Galbūt jos, pavyzdžiui, veikia ar perka iš išorės tam tikrus produktus. Kalbant apie reguliavimo priemonės, tai sakėte, kad e, Junktinės valstijos, Junktinių valstijų pavyzdys buvo pateiktas. Mes ką tik patirtimą direktyvą apie nefinansinės informacijos e, ataskaitų teikimą, kuris taikoma visoms ES įmonėms, didelėms įmonėms. Tačiau mes nemanome, kad čia yra tinkamas požiūris taikyti aplibojimus kokiai nors vienai šaliai, nes tiekimo grandinės yra pasaulinės ir tokiu būdu mes norime e, propaguoti skaidrumą ir supratimą įmonėse, kad e, vadovai suprastų, kad e, socialinė atsakomybė yra svarbi. Taip pat ir įsigijimų srityje. Tai parlamente patvirtinta direktyva ir dabar galima sustabdyti sutartį ar nepasirašyti sutarties, jeigu yra problemų dėl aplinkosauginio ar socialinių reikalų. Kalbėjome apie vystomąją pagalbą, noriu paminėti, kad Europos investicijų bankas įmonių socialinę atsakomybę laiko privalomų reikalavimų sutartyse su bendrovėmis už ES ribų. Taigi pažangos čia yra. Taip pat norėčiau paminėti, kad turime ir teisinę, teisinį pagrindą ES leidžiantį ES bendrovėms pagal pirmąjį Briuselio reglamentą būti patrauktoms į teismą, jeigu jas nesilaiko žmogaus teisė reikalavimų už ES ribų ir ypatingomis sąlygomis, kaip yra aiškiai pasisakęs žmogaus teismas, asmuo įsikūręs ES gali būti patrauktas atsakomybėn. Tai yra trumpas toks pasisakymas apie esamą sistemą šiuo metu. Mes e, esame šios politikos, įmonių socialinės atsakomybės politikos peržiūros viduryje. Ir aš esu įstikinusi, kad e, tiekimo grandinių valdytojams e, čia kyla daug problemų. Čia jų vaidmo bus labai svarbus taip pat ateityje. Ačiū. Ačiū, ponia Miller. Ponas Ricardo Seri. skyriaus pavadovo pavaduotojas iš e, išorės veiksmų tarnybos. Just, uh, express... Ačiū, aš um, prisijungsiu prie kolegės ir padėkosiu už šią diskusiją. Pagi... Išgirdome daug nuomonių, daug klausimų. Viskas, kas susijęs su verslu ir žmogaus teisėmis. Ir e, buvo kelti klausimai dėl konkrečių šalių. Ir tos klausimus perduosiu ir kolegoms išorės veiksmų tarnybą dėl Burmos, kitų šalių. Dabar trumpai paaiškinsiu, kokie yra išorės veiksmų tarnybos veiksmai susiję su žmogaus teisų apsauga ir darbo teisėmis. Ir pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie pagrindinius principus ir atsakysiu į kai kuriuos klausimus, klausimą, kurį uždavė ponė Lokmilė ir kitų E, parlamento narių klausimus. Iš tikrųjų, ES nuo pat pradžių pritarė pagrindiniams principams. Mes e, manome, kad e, tie principai parengti remiantis bendrų sutarimu tarp vyriausybių, pilietinės visuomenės, nevyriausybinių organizacijų ir tai yra įspūdingas pasiekimas mūsų nuomonė. Aš nedalyvavau jos tvirtinant, bet aš Iš to, ką žinau, tariamasi dėl pagrindinių principų buvo dešimtmečius. Ir tai, kad žmogaus teisų standartai, šie pagrindiniai principai šioje, šiame sekt, sektoriuje priimti yra didžiulis pasiekimas, nes to nepavyko padaryti labai daug metų. Ir 2011-aisiais, tai yra prieš trejus metus, jie buvo priimti. Taigi, uh, Tai yra vienas akcentas mūsų politikoje. Mes sakome, tai puikus pasiekimas ir reikia dirbti toliau. Ir būtent tai mes ir stengiamės daryti. Šiandien kalbame apie tai ir tikriausiai diskusijos šiuo klausimu tęsis, nes tai yra be galo sudėtingas klausimas ir mes patys pirmiausia turime suprasti, ką mes turime padaryti, kur esame spragų. Dabar mes rengiame politinį dokumentą, kuriame analizuojame padėtį ES ir galimus tolesnius veiksmus. Šis dokumentas mums yra labai svarbus ir mes toliau tęsime savo darbą ir šią analizę. Mūsų pozicija nuolat e, buvo E, tokia ir mūsų pozicija, kurią gynėme žmogaus teisų taryboje Ženevoje. Mes. E, manome, kad e, kol kas pakanka pagrindinių principų, kad galima sutartis būtų ar ne visai dėrėtų su tuo darbu, kuris yra dabar atliktas e, susijęs su pagrindiniais principais. Bet iš tikrųjų žmogaus teisų taryboje nuomonės išsiskiria. Bus sudaryta tarp vyriausybinė grupė, kuri dirbs e, su sutartimi ir birželio mėnesį Ženevoje prasidės šios grupės darbas. Ir mes, aišku, atidžiai seksime, kas bus ten daroma. Dabar mes dirbame prie pagrindinių principų, jungtinių tautų pagrindinių principų įgyventinimo. Turiu tik vieną minutę, tai labai trumpai galiu tik tai pristatyti mūsų veiklą. Mes e, su daugeliu šalių uh, Aptarėme šios klausimus su Meksika, su Brazilija, taip pat ir savo e, specialųjų atstovą turime, kuris aktyviai bendradarbiauja su mūsų partneriais, dalyvauja diskusijose, mes bendradarbiaujame su trečiosiomis šalimis ir dirbame su regioninėmis organizacijomis, kurioms mūsų nuomonė tenka didžiulis vaidmuo šiame procese. Ir dar trumpai pristatysiu tai, ką padarėme prieš savaitę. Mes sustikome su Afrikos sąjunga Adis Abeboje ir surengėme seminarą skirtą jungtinių tautų pagrindiniams principams. Ir mes tiesiog pristatėme, ką mes darome Europos Sąjungoje, kaip Europos Sąjungoje mm, šie principai gyvendinami ir kaip jie atsispindi valstybių narių rengiamuose nacionaliniuose planuose ir su Afrikos Sąjunga sutarėme dirbti šioje srityje kartu. Ir bent jau ši organizacija tikrai yra pasirengusi dirbti su pagrindiniais principais ir jų gyvendinimu ir bendradarbiauti ir su jungtinėmis tautomis, nes jungtinės tautos taip pat Disabebos procese dalyvavo. Ir galbūt Afrikos Sąjungai bus skirta finansinė parama E, tam, kad jį įgyvendintų ir įdėktų pagrindinius e, principus ir parengtų savo nacionalinius planus. Tai to, taip mes įsivaizduojame savo veiklą, tokius veiksmus galime tęsti ir per artimiausius trejus metus. Turime dirbti su partneriais ir su regioninėmis organizacijomis. Ačiū. Ačiū, ponas Serijo. Mes tikrai Manome, kad jūsų veikla yra svarbi, svarbu ją tęsti ir mūsų pakomitėtis atidžiai stebės toliau jūsų atliekamą veiklą. Seksime, ką daro komisijos generaliniai direktoratai ir išorės veiksmų taryba. Toliau suteiksiu e, žodį ponui Dėlariu, kuris yra užimtumo generalinio direktorato atstovas. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už šią iniciatyvą, ačiū šio pakomitečio nariams, norėčiau taip pat padėkoti kalbėjusiems už įdomius pasisakymus ir, kaip sakė mano kolegos, Mes parengėme tarpsektorinį požiūrį mūsų iniciatyvos, skatinant darbuotojų teisų apsaugą, apima ir vidinės ES, ir išorinės politikos kryptis. Ir aišku, mes įtraukėme ES institucijas, bet ir valstybės narės, socialinius partnerius visais lygmenimis verslo ir pilietinė visuomenė. Ir mes dirbame su tarptautinėmis organizacijomis, kaip Jungtinės tautos, EVPO, Tarptautinė darbo organizacija, Ir mes dirbame ir jose, tose organizacijose, ir su jomis. Ir mūsų požiūris yra susijęs su ES pozicija dėl teisingų darbo sąlygų visiems. Mes, aišku, pritarėme tokiai iniciatyvai ir mūsų požiūrio įgyvendinimas yra ilgas procesas. Mes jau daug nuveikėme, šiame procese, bet dar daug reikia padaryti. Ir mes turime parengę dokumentą 2014 vasarį. Mūsų generalinis direktoratas parengė šį dokumentą. Ten yra apžvelgiami mūsų veiksmai darbuotojų teisų apsaugos rytyje. Aš pateiksiu keletą pavyzdžių, kaip atrodo mūsų veikla. Tarptautinė darbo konferencija surinkta TDO praeitą E, birželį įvykusi patvirtino e, naują protokolą dėl priverstinio darbo. E, tai yra labai svarbus dokumentas, ES pritarė jo patvirtinimui ir komisija per rekordiškai trumpą laiką pateikė sprendimo projektą tarybai, suteikdama valstybėms narėms galimybę ratifikuoti, pasirašyti ir ratifikuoti šį protokolą. Mes dirbame labai greitai, nes norime, kad valstybės narės e, siektų kuo greitesnio įgyvendinimo ir kad parodytume visam pasauliu, kad tai yra labai svarbus klausimas. Dabar, aišku, parlamentas ir taryba turi pritarti šiam pasiūlymui ir tikimės, kad tai bus padaryta greitai. Privestinio darbo uždraudimas yra vienas iš uh, aštuonių e, standartų e, taikomų tarptautinių lygmenių ir ES pritarė pasiūlytam tekstui. Visos valstybės narės e, dabar jau patvirtino aštuonis darbo standartus ir dabar jau galime sakyti, kad elgiamės ir dirbame nuosekliai, kadangi visos valstybės narės ratifikavo, dabar jau galime tos standartus įtraukti į laisvos priekybos um, sutartis, į e, tvaraus vystimosi skyrių mūsų priekybos susitarimuose. Ten yra įtraukti visi aštuoni standartai ir nurodyti visų pasirašysių šalių įsipareigojimai. Šalia šių įsipareigojimų laisvos priekybos susitarimuose yra ir formuluotės, kur kalbama apie darbo teisų užtikrinimą visiems ir kalbama apie Tarptautinės darbo organizacijos galiojančių principų taikymą. Laisvos prekybos susitarimams taip pat taikoma yra stebėjimo sistema, kurioje dalyvauja pilietinė visuomenė ir socialiniai partneriai. Aišku, tai yra nauja susitarimų karta ir, jie, ir mums. Jie yra nauji Na ir dar lengvatinių prigybos tarifų sistema GSP plus reikalauja, kad būtų pasirašyti darbo standartai ir ratifikuoti. Ir tai yra viena iš sąlygų, kad būtų galima naudotis lengvatinė sistema. Ir mes tikriname, kaip šių reikalavimų laikomasi ir kaip laikomasi tarptautinių organizacijų reikalavimų. Ir beje, ES aktyviai dalyvauja priežiūros sistemų diskusijose. Pavyzdžiui, tarptautinėje darbo organizacijoje mes išsakome savo poziciją svarbiais atvejais, svarbiuose e, savais atvejais, kai kalbama apie žmogaus teisės ir darbuotojų teisės ir Baltarusijoje ir um, kitose šalise. Uh, Laisvos priekybos šalyse taip pat yra užimtumo skyriai, kurie taip pat e, turi nuostatas, kurios turi būti įgyvendintos. Toliau inovatyvus požiūris e, tvaraus vystimosi paktas Bangladešui yra tokios tokio inovatyvaus požiūrio pavyzdys. Kalbame apie partnerystę tarp ES, Bangladešo kaip trečiosios šalies, TDO ir JAV, kurie taip pat prisijungė prie šio pakto. Ir tai lėmė konkretų darbo teisų pagerėjimą Bangladeše. Bet aišku, dar daug kas turi būti padaryta. Briuselėje spalio mėnesį vyks uh, šiam klausimui skirtas susitikimas. Ir šis inovatyvus požiūris gali būti taikomas ir kitur. Jau yra atitinkamų pasiūlymų ir mes svarstome galimybės. Be šio pakto yra ir susitarimas, kurį pasirašė Europos verslo įmonės ir um, profsąjungos. Uh, ir kur kalbama apie aukų teisų gynimą. ES bendrovės rodo pavyzdį, imasi E, lyderystės ir e, aktyviau veikia šioje srityje nei kitų šalių bendrovės pirmininkė, prašau jau pabaigti pasisakymą. Jūrų konvencija taip pat yra inovatyvus požiūrių pavyzdys, nes ten yra e, sujungiamas ES vykdymo užtikrinimo sistemos su traptautinėmis sistemomis. Ir taip yra užtikrinamos tinkamos darbo sąlygos laivuose plaukiančiuose su ES valstybių narių vėliavomis. Taip pat e, klausimai susiję su Indija e, ir Kinija mes sprendžiame socialinės apsaugos klausimus, darbos, darbo saugos klausimus, taip pat keliame darbo teisų klausimus kaiminystės politikoje ir e, visi šie klausimai yra įtraukti ir ES plėtros strategija. Na ir pagrind, paskutinės ministrų tarybos metu buvo priimtos išvados dėl darbo saugos ir dabar tas išvadas įgyvendinsime. Ačiū už galimybę pasisakyti. Mes mielai tęsime diskusijas. Ačiū. Este no es el último, el último diálogo, la última diskusija. Dėkoju. Žinoma, tai nėra paskutinė galimybė mums aptarti šį klausimą turėsime dar daug laiko panašioms diskusijoms, tačiau ši diskusija visiems buvo labai naudinga. Norėčiau padėkoti visiems, kas atvyko tam, kad pasidalintų savo patirtimi dirbančioje srityje. Visa ši informacija buvo naudinga ne tik uh, mūsų parlamento ir komiteto nariams, bet taip pat ir komisijos bei AIVT atstovams. Mes dar tik pradedame šį mūšį ir tikimės, kad e, susilauksime visų jūsų paramos per ateinančius mėnesius. Labai dėkoju ir šis posėdis yra baigtas. Tiems iš jūsų, kas priklauso išplėstiniai valdybai, noriu priminti, kad. Taip. Tęsiasi posėdis 11.30.